Allora, cominciamo, buonasera a tutti. Allora, chiesto... Oh... Labas rytas, gerbiami kolegos, pradėkime darbą. Norėčiau Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad tenka pertraukti tą balsavimo sesiją. Tiesiog norėčiau Jums papasakoti apie poną Vazakas, jo nominaciją į ETT teismą. E, dabar matome dokumentą, kuris bus pateiktas plenarniai sesijai. Ajala Sender atliko puikų darbą, tačiau komitetas nebalsavo dėl pranešimo, mes balsavome dėl kandidatų, sakėme taip, ne, susilaikėme, bet nebalsavome dėl jokio pranešimo. Taigi nežinau, ar. Kaip, kaip čia suprasti viską, gal galite paaiškinti, koks yra šio dokumento statusas. Tai yra lik mūsų, mūsų komiteto dokumentas, bet mes nebalsavome dėl jo. Uh, Nuo dabar iki plenarnės 40 e, narių gali pateikti prašymą atidėti balsavimą per plenarnę sesiją, kol bus gautas e, Vengrijos vyriausybės. Mes gavome jau Vengrijos vyriausybės atsakymą, bet jis neatsakė į klausimą mūsų. Taigi klausimas, ar ponas e, Fazakas melavo, jeigu taip, tai mes jo negalime paremti. Uh, arba ponas Doič, arba ponas Fazakas netiesą kalbėjo. E, lai, vyriausybės laiškė sakome, kad e, ponas Fazakas turėjo kitą pavardę. Yra šalių, kur žmonės turi dvi pavardės, kurios yra įregistruotos, bet ar tai yra kodinis pavadinimas? Neaišku, kas tai yra tas antras vardas ar antra pavardė. Mano klausimas yra toks. Kaip mes galime pateikti šį klausimą plenarniai sesijai? Tie klaustukų turėjome. Gal e, kolegos galėtų man e, pasakyti, ką nors daugiau, kaip mes turėtume balsuoti per plenarinę sesiją. Ponas Galeris. Ačiū pirmininkė, labai apmaudu, kad mes tokiu būdu sprendžiame šią problemą. Aš įsivaizdavau, kad uh, mes dirbsime pagal koordinatorių pasiūlymą. Kitaip tariant, tie, kurie dirba komitete ilgiau negu aš, e, socialistai ir demokratai man sako, kad yra e, įvairių problemų. Tai ne pirmą kartą kreipiamasi į rytų šalių vyriausybės e, ir taip yra E, buvę komitete per praeitą kadenciją komitetas visai teisėtai apsiribojo savo darbu, tai yra patikrinti e, kompetenciją atitinkamų narių. Ir tai buvo padaryta, ponė Odi. Tai prieštarauja, kaip mes dabar elgiamės mūsų įprastiniai praktikai. Taigi buvo priimtas sprendimas, daugumas komitete nusprendė, nusprendė rekomenduoti, kad fonas e, Fazakas e, būtų lyg ir tinkamas kandidatas, jo kompetencija yra tinkama, taigi aš nežinau, ką čia mums dar reikia aiškintis, viskas aišku pirmininkė, dar norėčiau vieną ar du dalykus pridurti. Pirmiausia, vakar koordinatoriai susitiko posėdžiui ir buvo nuspręsta šį klausimą pasiūlyti posėdžio darbuotvarkiai, kad galėtume pagalvoti, ką mes iš tikrųjų darome, ką darysime, kai iškyla tokie kaip šis atvejai. Ir kai e, kitą, čia praeitą savaitę iškilo klausimas dėl pono Fazakos e, paskirimo ir reikia atsižvelgti visas aplinkybės. Šiuo konkrečiu atveju, kaip ponas Gairis pasakė, mes balsavome daugumą ir nutarėme, kad reikia rekomenduoti pono Fazakas kandidatūrą plenarniai sesijai. ir nutarėme, kad pirmininkas e, siūs laišką Vengrijos valdžiai, laiškas jau yra gautas, atsakymas gautas. Kitaip tariant, mes galime kreiptis į parlamento pirmininką, klausti, kaip reikėtų elgtis, nes mes siuntėme laišką į Vengriją, sulaukėme atsakymo ir čia turėtų įvairios frakcijos parodyti savo atsakomybę dėl pono Fazakas sprendimo. Pone Doičia, suteiksiu jums žodį, to nėra darbo tvarkėje, dar mūsų laukia labai daug darbo. Prašom, pone Doičia. Labai ačiū, ponas, ponas pirmininkė. Labai ačiū už šią informaciją. Man atrodo, kad vicepirmininko Oti iškeltas klausimas yra labai svarbus. Manau, kad tai, ką jūs pasakėte pirmininkė, iš tikrųjų nesprendžia pono Oti iškeltų problemų. Ponas pirmininkė, galvojant apie komiteto sprendimą, turiu pasakyti, kad jūs e, kreipėtės laišku į Vengrijos vyriausybę, atsiųstas atsakymas, kuris labai aiškiai yra melagingas. Tai yra labai ryškus melas, siekiama e, apgauti visą komitetą ir parlamentą. E, Vengrijos vyriausybės atsakymai E, apima ir pareiškimą, kuriame sakoma, kad ponas Fazakas turi antrą vardą, ne pavardę vardą, Stefanas. Ir dokumentas, kurį galiu jums parodyti, kurį aš su savim turiu, yra taip vadinamas šeštasis laiškas, pono Fazako laiškas. Tai yra E, slapyvartis kažkieno, kas dirba e, Vengrijos slaptosiuose tarnybose ir pasirašyta būtent tuo vardu, kuris žinomas Stefan. Taigi, matome, kad yra, kad yra meluojama, mes turime e, kažkaip spręsti šį netiesos klausimą. Aš žinau, kad mes nesame teismas, bet net ir mokyklinukui bus aišku, atskirti, kaip atskirti tiesą nuo netiesos. Bet kas, kas moka skaityti, gali pasakyti, kad e, pono Fazako kitas vardas buvo, arba slapyvardis buvo Stefanas. Vengrijos valdžia dabar sako, kad tai yra antras vardas, bet taip nėra. Jis dirbo slaptoje policijoje ir e, jo kaip agent, kodinis vardas buvo, slap, slaptas vardas buvo Stefanas. Taigi, norėčiau paprašyti, e, atsižvelgti mano pastabas kaip informaciją, aš aišku pateiksiu jas raštu ir tikiuosi, kad e, nariai galės prisimti, priimti savo išvadas. Pana Greslė, ačiū pirmininkė. Aš nežinau, kad mes tapome išmintingesni, nežiūrint diskusijų, mes dabar negalime išspręsti šio klausimo, nutarti, kaip iš tikrųjų yra. Aš nenorėčiau uh, sakyti, kad buvęs slaptųjų tarnybų nariai turėtų kokiu nors būdu uh, kažkur dirbti, bet vis tik tai reikėtų gal pradėti mums balsuoti. Uh, Pirmininkas, aš priešingai nuo pono Deutsch sureagau į tai, ką pasakė ponas Odi ir mes dabar galime padaryti vienintelį dalyką, nes neturime kompetencijos pradėti uh, ilgos diskusijos. Taigi, tęsime ir galbūt, ponė Černeski, dar, dar jums žodis, o paskui kaip nors spręsime šį klausimą. Ačiū, pirmininkė. Aš šiuo klausimu kalbėjome, tada, pagalbėjau tada, kai koordinatoriai buvo susitikęs. Kalbame apie naujas taisyklės. Aš noriu paklausti, kas kalba apie pavardų, ar ponas Deutsch, ar ponė Greslė. Atrodo, kad jie priklauso vienai frakcijai ir kalba visiškai skirtingai. Pirmininkas. Labai ačiū. Pirmiausia, biudžeto kontrolės komitete kiekvienas kalba savo vardu ir turi tokią teisę. Pone Greislė yra EPP koordinatorė ir man atrodo, kad tai paaiškina. Paineva, jeigu šiek tiek liks laiko pabaigoje, tai galėsime tada grįžti prie šio klausimo. O dabar pirmasis darbo tvarkės popietinės klausimas yra 2008 metai e, komisijos biudžeto vykdymas suteiksiu žodį ponui Liberatskui, bet prieš tai aš norėčiau pasveikinti komisarą Algirdą Šemetą, kuris trumpai pakalbės prieš mums pradedant balsuoti. Komisarė. Mr. President, uh, Mr. Reporter, Honorable. Pirmininkė, pranešėjų, gerbėjai, komiteto nariai. 2008 m. biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra jau yra pažengus. Tai yra labai svarbus žingsnis, kadangi juo pradėtas naujas dialogas tarp mūsų. Aš lankiausi jūsų praeitame komiteto posėdėje ir pateikiau jums situacijos apžvalgą bei apibūdinau, ko siekiame pačiose jautriausiose sritise, pirmiausia, struktūrinių fondų valdymo srityje po, ponas Livandovskis ir aš kartu dirbome ir sprendėme, kaip galima būtų tobulinti finansinį reglamentą. Kartu su ponu Šefkovič mes taip pat parengėme gairės dėl ES paramos lėšų gavimo, kurias jums perdavėme. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas patvirtins biudžeto vykdymo patvirtinimą balandžio mėnesį ir mes atsižvelgsime jūsų išsakytas pastabas. Aš tikiuosi, kad jūs iš šių pirmų mano žingsnių suprantat, kad aš esu pasiryžęs artimai su jumis bendradarbiauti ir taip pat pasiremti ir savo kolegų, konfliktų komisijos narių patirtimi. Mes stengsimės kuo skubiau pagerinti išlaidų kokybę. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad nepaisant to, kad aš stengsiuosi ir toliau pratesti anksčiau padarytą pažangą, naujų pokyčių, realių tų pokyčių rezultatų reikės dar palaukti. Veiksmų planai susijęs su bendroju valdymu tik tai ilgainiui e, atneš savo vaisių ir sumažins toleruotino e, rizikos e, lygį. Tikiuosi, kad šį pažangą galėsime pamatyti jau po 2010 metų. Be abejo, jokios pažangos nesugebėsime pasiekti, jeigu visi nebendradarbiausime. Aš pirmiausia kalbu apie bendradarbiavimą su valstybėmis narimis bei audito rūmais. Turime tikinti valstybės narės, jog būtina dirbti labai sparčiai. Kartu su kolegomis parengsime finansinio reglamento pakeitimus ir paraginsime šiais pakeitimais prisimti e, visas suinteresuotas šalis savo atsakomybę, ypač tas šalis, kurios pagal Lisabonos sut, e, sutartį įgyjo platesnius įgaliojimus finansinio valdymo srityje. Be to, audito rūmai vaidina labai svarbu vaidmenį, kadangi būtent ši institucija išsako nepriklausomą nuomonę dėl komisijos išlaidų. Mes tęsime diskusiją su audito rūmais. Bet koks uh, pasikeitęs požiūris į patikimumo patvirtinimą būtų sveikintinas. Komisija mano, kad reikia atskirti tas rytis, kuriuose uh, rizikos lygis yra uh, skirtingas. Aš kalbu apie, apie ankstesnį ir naujesnį programavimo laikotarpius. Audito rūmai galiausiai visus savo mūsų pasiūlymus dėl toleruotinos rizikos įvertins ir sakys savo nuomonę. Gegužės mėnesį aš jums pateiksiu darbo tvarkė tų veiksmų, kurių mes imsimės audito biudžeto vykdymo patvirtinimo srityje ateityje. Be abejo, mes saugosime ES finansinius interesus ir būtent tai ir bus mūsų, mūsų darbo tvarkės pagrindinis prioritetas kurį jūs tikriausiai suprantat. Aš norėčiau padėkoti ponui Liberatski už jo darbą, rengiant pranešimą dėl 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir taip pat dėkoju šio komiteto nariams už tai, kad jūs suprantate, kad komisija yra pasirengusi ir pasiryžusi, kuo geriau valdyti ES lėšas. Dėkuoju, dabar žodį sutikime pranešėjui, pono Liberatskijui. Dėkuoju ir dėkuoju Jums už galimybę išsakyti pasisakyti. Ši biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūra yra labai kei, procedūra yra kei, šiek keistoka, nes mes kaltų ir žiūrime į priekį ir vis prisiminam, kas įvyko praeitėje. Mes pastebėme, kad kartojamos yra tos pačios klaidos, kurios e, atkeliavo iš ankstesnių programų ir programavimo laikotarpiu. Kol, mano kolegos šiame komitete daug prisidėjo prie šio pranešimo, jiems dėkoju, dėkoju komisijos tarnyboms bei komiteto sekretoriato darbuotojams, kurie labai daug dirbo tam, kad būtų laiku parinktas šis pranešimas. Jį rengdamas stengiausi e, pasiekti pusiausvyrą tarp to, kas buvo padaryta praeitįje, bei e, rekomendacijų, kurios buvo pateiktos e, galvojant apie ateitį. Todėl aš pabrėžiu, kad, pabrė, pabrėžiu, kad valstybės narės kartu su visomis ES institucijomis yra atsakingos už gerą finansų valdymą. Pranešime yra aiškiai pasakyta, kas už ką yra atsakingas. Norėčiau labai aiškiai pabrėžti, kad dabartinė situacija vis dar mūsų netenkina. Ir būtent todėl aš ir įtraukiau raginimą peržiūrėti darbų grafiką tam, kad biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūra būtų labiau savalaikė. Aš suprantu, kad turime nemažai problemų ir aš manau, kad reikia nustatyti labai konkrečius tikslus ypač tose sritise, kurių svarbą komisija jau pripažino. Aš dar kartą kartu, tai yra sritis, kurių svarbą komisija, naujoji komisija jau pripažino. Aš praginau auditorumus suteikti mums daugiau priemonių, remintis kuriomis mes galėtume atlikti geresnę sanglaudos politikos analizę. Ir tokias priemonės, kurios leistų mums analizuoti atskiras programas arba kurios leistų mums atskirti atskirus auditus. Ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam pranešimui dabar, balsuojant dėl jo komitete ir plenarinėme posėdėje. Ir taip pat aš be abejo tikiuosi, kad šis pranešimas nebus pamirštas ir kad jis paskatins tolesnę uh, raidą. Dėkojame pranešėjai, ponui. Dėkojame pranešėjai už visą atliktą darbą. O dabar perikime prie pačio balsavimo. Taigi 2008 metų komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Balsuosime dėl viso pasiūlymo. Balsavimas pradedamas four. Four. One, two, three, four. Yeah. Okay. Allora, mettiamo in votazione eh, la proposta di decisione sul discarico dei primi... Ačiū, mes pasitikslinsime. Kalbame apie pirmosius keturis pakeitimus. Balsavimas pradedamas. Sa. Balsavimas prad... E, baigtas. Priimta. 24 už, 4 prieš. Priimta. Tada kitas pakeitimas atkrinta. Tada perkime prie viso e, pasiūlymo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Pereikime prie balsavimo dėl švietimo audiovizualinių ir kultūros vykdomosios agentūros. Biudžeto įvykdymo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 25 už 4 prieš. Patvirtinta. Dabar pereikime prie konkurencingumo ir inovacijos vykdomosios agentūros biudžeto gyvenimo patvirtinimo. Atsiprašau, pirmininkas, mes turime sugrįžti prie galutinio sprendimo dėl tos e, audiovizualinės agentūros balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigtas. Priimta. Kitas punktas Tai yra balsavimas dėl konkurencingumo ir inovacijos agentūros. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 25 už, 4 prieš, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso sprendimo pasiūlymo tai pačiai agentūrai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta Perkime prie sveikatos ir vartotojų vykdomosios agentūros biudžeto patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 25 už, 4 prieš. Dabar balsuosime dėl viso sprendimo pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas baig, um, nubalsuota teigiamai. Dabar perikime prie transeuropinių transporto tinklų vykdomosios agentūros biudžeto įvykdymo patvirtimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 23 už, 4 prieš. Dabar balsuokime dėl viso sprendimo pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau pereikime prie sprendimo dėl sąskaitų uždarimo. 14, 15 ir 16 pakeitimai. Balsavimas pradedamas. Ačiū. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 už, 4 prieš. Kitas atkrinta. Tada mes pereikime prie 19 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Tada mes balsuosime dėl viso sprendimo pasiūlymo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 už, 4 prieš. Dabar pereikime prie balsavimo dėl rezoliucijos pasiūlymo. Žodžių pakeitimas numeris vienas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pereikime prie 20 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Primta. 21 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Priimta. 23 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau kitas yra antrasis žodinis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 pakeitimas atsiimtas. 25 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 26 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 pakeitimas. Atkrinta. 28. Dėl jo balsuojame, kas prašome. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Ne, sugrįžkime prie 30 pakeitimo, sako pirmininkas. Balsuojame dėl 30 pakeitimo. Balsuotis baigiame. Priimta. 31 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Trisdešimt trečias pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Atmesta. Toliau trečiasis žodinis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Toliau 35 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. 36 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 37 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 38 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 40 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 41. Kas balsuojame? Balsuoti baigiame. Atmesta. 42 pakeitimas, kas balsuojame, prašom. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau balsuosime už 43-45 pakeitimus imtinai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 47 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 49 pakeitimas. Prašom balsuojam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 50 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau ketvirtas žodinis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 52 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 53 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 56 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 58 pakeitimas. Kas už? Bals, balsavimas baigtas. Atmesta. 60 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 61 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktas žodinis pakeitimas. Balsuojame, kas už. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 64 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 65 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 66 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 67 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 68 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 69 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 70 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 72 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 73 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar pereikime prie šešto žodinio pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigime. Patvirtinta. Pereikime prie 76 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 77 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 78 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 80 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 81 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 82 pakeitimas. 83 pakeitimas. Kas už? Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 84 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 86 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. O 87 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 88 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 89 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 90 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 91 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 92 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 93 pakeitimas. Ne, šitas nebeaktualus. Tada pereikime prie 94, 5 ir 6 pakeitimų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 97 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji, dėl pirmosios dalies balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėl antrosios dalies balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 98 pakeitimas. Balsati, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 99 pakeitimas. Ne, šitas jau nebeaktualus. Šimtasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 102 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 103 pakeitimas, balsuoti pradedame. Basavimas baigtas. Patvirtinta. 104 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 105 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 107 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 108 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas žodinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 110 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas žodinis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 113 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 114 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 115 pakeitimas. Balsuosime už tris dalis. Už pirmą dalį visų pirma. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antra dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečia dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 116 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 118 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Žodinis pakeitimas numeris 9. Balsavimas pradedamas. Prašom, gerbamas G. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiuo atžvilgiu norėčiau pateikti žodinį pakeitimą jeigu galėčiau dabar jį perskaityti. Ten, kur kalbama apie darbuotojų darbo tvarkos taisyklės, norėčiau, kad tekstas būtų sutrumpintas. Tiesiog būtų e, Norėčiau, kad būtų pakeistas šiek tiek šis tekstas ten, kur rašoma apie tuos e, darbuotojų darbo tvarkos taisyklės. Tiesiog turėtų įtraukti žodį diplaus. Ačiū, sako pirmininkas. Taigi balsuojame už tokį pakeistą pakeitimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime prie 120 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 121 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 122 pakeitimas. Balsuosime dalimis. Balsuojame už pirmą dalį. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame už antrą dalį. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 123 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 124 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 125 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 126 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau dešimtas žodinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 128 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 11 žodinis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtas 130 ir 131 pakeitimas. Balsuojame už juos. Balsavimas baigtas. Atmesta. Regi vienas pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 133 pakeitimas balsuojame. Atsiprašom, 132 pakeitimas, balsuojame. Basavimas baigtas. Patvirtinta. 134 pakeitimas, balsuojame. Basavimas baigtas. Patvirtinta. 135 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 136 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 137 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 100. 38 pakeitimas. Balsuojame. Basamas baigtas. Patvirtinta. Regija 9 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Basamas baigtas. Patvirtinta. 139 pakeitimas. Balsuojame. Basamas baigtas. Patvirtinta. 12. Žodinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Perikime prie 10 regijų pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regi 3 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 13. Žodinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 140 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 141 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 142 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regi 8 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regi 5. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regi 6. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 143 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regi 7 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 144 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 145. Pakeitimas pirmoji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regija 11 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Regi 12, 12 pakeitimas, balsuojame. Sono chiusa. Approvato. Baigėme balsuoti patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Užimtumo komiteto pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Antrasis užimtumo komiteto pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Užimtumo komiteto trečiasis E, pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi toliau galime perėti prie ketvirtojo. Nuo 12 iki 10 pakeitimų balsuojame kartu. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 146 pakeitimas balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 147 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 148 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 149 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 150 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname dėl pakeitimų bloko dėl visų žimtum aplinkosaugos komiteto pakeitimų nuo 1 iki 8. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau aplinkosaugos komiteto devintasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Pirmasis imko komiteto pakeitimas. Balsuojame. Baigtas balsavimas. Patvirtinta. Antrasis Imko komiteto pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Nuo trečiojo iki penktojo Imko komiteto pakeitimų balsuojame kartu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Imko komiteto šeštasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Nuo pirmojo iki vienuoliktojo transporto komiteto pakeitimai balsuojame kartu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau transporto komiteto dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kultūros komiteto pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Toliau. Kultūros komiteto, komiteto antrasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kultūros komiteto trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kultūros komiteto septintasis pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kultūros komiteto aštuntasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau piliečių teisų komiteto trys pakeitimai, balsuojame dėl jų visų kartų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl pakeitimų bloko, pakeitimą nuo 151 iki 157. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinti. Šie pakeitimai. Toliau. Moterų teisų komiteto pakeitimai nuo 1 iki 10. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, keturioliktasis žodinis pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Toliau, penkioliktasis žodinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtas šešdešimtas pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Šešioliktasis žodinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 162 pakeitimas. Balsuojame. 162, votazione aperta, votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Atmestas. 162 pakeitimas. 117 žodinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 165 pakeitimas, prašau balsuoti. Quoi C'est pas sur la liste. Non, non. Ah, que vous avez dit. Ok, withdrawn. Eh, cioè? Eh, retirato. Ah, retirato. ok. Perfetto. Emendamento 166. Eh, la votazione. 166 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 167 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 168 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 169 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 170 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 171 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 172 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 173 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 174 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 18 žodinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 176 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 177 e, pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 178 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 179 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 180 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 181 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 182 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 183 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 184 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 185 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 186 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 187 ir 188 pakeitimai. Balsuojame dėl šių pakeitimų kartu. Balsuojame, baigime balsuoti, patvirtinti. 189 ir 190 pakeitimai. Balsuojame dėl jų kartu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 191 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 100. Emendamento 100. 193 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 194 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 195 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 196 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 196. Sì. Allora, 196. La... 196 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 197 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 198 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Užsienio reikalų komiteto penktasis pakeitimas. Balsuojame? Ne. Ne, balsuojame dėl 199 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dušimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 201 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 202 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 203 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 204 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 205 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 206 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 207 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 208 pakeitimas. Balsuojame. A ne, atsiprašau, atsiprašau, šis pakeitimas atkrenta. Dabar periname prie baigiamojo balsavimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Rezoliucijos projektas yra patvirtintas 24 balsų daugumą, keturiems balsavus prieš ir vienam susilaikius. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Allora, abbiamo a questo punto Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Carico 2008, il bilancio generale dell'Unione Europea e le altre. 2008 metai, be biudžeto vykdymas, kitos institucijos, pranešėjas, ponas Černeckis. Ačiū pirmininkė. Komisijos biudžetas visuomet yra didelis, sukeliantis didelį susidomėjimą, visiems jis rūpi. Prisimenate, kad e, jau ne vienerius metus buvo pateikta svarbių pakeitimų, e, pasiūlyta kaip koreguoti darbą ir tai susiję yra ir su tarybos biudžetu. Tačiau E, pernai mes patvirtame tarybos biudžetą tik tai lapkritį. Šį kartą, ponas pirmininkė, e, kai kalbame apie tarybą, specialiuosius įgaliotinius, viskas vyksta labai įdomiai, gavome labai įdomios medžiagos iš tarybos Nors vyriausios įgaliotinės pateikta informacija nėra susijusi su metais, į kuriuos mes žiūrime. Bet šiaip ji yra įdomi, tai turi takos mūsų požiūriui, kai reikės rekomenduoti, pritarti tarybos pateiktiems pasiūlymams. Apibendrindamas galiu pasakyti, jog tikiuosi, kad taryba žiūrės į parlamentą kaip į partnerį, dirbs partnerystės dvasia. Ir e, sieks užtikrinti, kad informacija, kuris, kuri mus pasiekia, būtų patenkinama. Man atrodo, kad tai e, turės po įtakos tam, kaip mes žiūrėsime į tarybos biudžeto vykdymą, jo patvirtinimą. Mes šiaip esame atviri tarybos pasiūlymams, tačiau nemanau, kad galime pritarti biudžeto vykdymui, kaip kad siūlo komisija. Aš atsižvelgiau į visus pakeitimus, kai kurie nėra priimti, bet pati mintis inkorporuoti arba juos, arba į kitus pakeitimus. Vai tekstą dėkuoju visiems, kurie pateikė pasiūlymus. Manau, kad gauti pakeitimai leido man pagerinti tekstą ir dar dėkuoju visiems frakcijų koordinatoriams, kurie e, prisidėjo dirbant Gerai, sako pirmininkas. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Labai įdomių dalykų išgirdome. Norėčiau, kad taryba pasisakytų prieš mums balsuojant. Ar kas nors iš tarybos galėtų sureaguoti į tai, ką pasakė ponė Sindeku? Ne? Tada pereisime prie balsavimo ir pradėsime nuo pirmojo pakeitimo dėl e, bendro biudžeto vykdymo patvirtinimo tarybos. Balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 27 prieš vienas už balsavo. Toliau siūloma atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą nuo 2 iki 5 pakeitimai. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 26 už 1 prieš. Toliau bendrasis sprendimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 26 už 1 prieš. Toliau pasiūlymas rezoliucijai. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame dėl šeštojo. Baigiame. Patvirtinta. C pakeitimas žodžiu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Jį galima sujungti su D. Balsuoti dėl jų kartu. Prašom pradėti. Baigiame. Patvirtinti. Vienuoliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. E. Pakeitimas žodžiu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 13 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 17. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 18. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 19. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. F žodinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar grupė pakeitimų A, B, G. Balsuojame dėl jų. Balsavimas baigtas. Patvirtinti. 21 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23-24 kartu balsuosime dėl jų, prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 27 balsais už. Sveikinu pranešėją. Kitas klausimas, balsavimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo teisingumo teismui. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Praeidame prie galutinio balsavimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 67 už, vienas prieš. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Paskutinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Balsuokite. Ačiū. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28 balsavo už. Kitas balsavimas. Audito rūmai. E, prašom balsuoti dėl biudžeto vykdymo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 14 už, 1 prieš. Toliau sprendimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Visa rezoliucija, prašom dėl jos balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 27 už 1 prieš. Kitas balsavimas. Biudžeto vykdymo patvirtinimas, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Balsuojame. Baigiame patvirtinta 24 už 2 prieš balsai. Visas sprendimas dabar, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pakeitimai. Pirmasis. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 26 už 2 prieš. Kitas balsavimas – regionų komiteto biudžeto vykdymo patvirtinimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 25 už, 2 prieš. Visas sprendimas. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas žodžiu, dėl jo balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Rezoliucija. Balsuojame dėl jos. Ačiū, baigiame. Patvirtinta 26 už 2 prieš. Kitas klausimas – biudžeto įvykdymo patvirtinimas, Europos ombudsmenas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 29 balsavus už. Dabar dėl visos rezoliucijos pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 29 už ir sveikinu pranešėją poną Černecki. Ah, c'è un altro. Questo. Oh, vabbè, questo l'abbiamo già votato. Questo qua. O no? No, ne è rimasto un altro. Il super... Chiedo scusa che c'era un altro. Il super... Atsiprašau, dar vienas liko klausimas, dėl kurio reikia balsuoti. Tai yra duomenų apsaugos pareigūnas biudžeto vykdymas. Balsuojame dėl patvirtinimo. Baigiame. Patvirtinta 28 balsavus už. Dabar rezoliucija. Balsuojame dėl jos. Baigiame. 28 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Galutinis rezoliucijos tekstas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Puiku. Taigi sveikinu pranešėją, pona Černecki. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas. Balsavimas dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos, kovos su sukčiavimu, metinė 2008 metų ataskaita suteiksi, suteiksiu žodį ponui Kocolinai. Labai ačiū, pirmininkė, trumpai. Pranešime atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia ginti bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų uh, E, indėlį. Ši versija yra kur kas labiau praturtinta negu kad buvo prieš keletą savaičių. 36 pakeitimai pateikti, labai išsamus, ypač iš e, regionės plėtros komiteto. Yra keletas kompromisinių pakeitimų, taip pat pranešėjo pakeitimas žodžiu ir beveik į visus pakeitimus atsižvelgiau. Dešimtie kompromisinių pakeitimų e, yra koncentruojamas į tam tikras temas. Pirmiausia, veiksmingumas kontrolės, e, kalbant apie valstybės narės, jos turi sumažinti klaidas, pažeidimus, padinti skaidrumą ir kovoti su korupcija bei finansiniais nusikaltimais, taip pat vengti viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarimo iškraipimo. Taip pat kalbama apie Olafe kompromisinėme pasiūlyme pasisakoma už visą, ne, visišką nepriklausomybę nuo valstybių narių, kad Olafas galėtų e, tikrinti Taip pat yra vienas pakeitimas apie galimybę padidinti žmogiškuosius Olafo išteklius. Dar vienas kompromisas siekia aiškiai kalbėti apie e, šalis, kurios nedirba pakankamai gerai, kurios atsispindi parlamento metinėje ataskaitoje. Ir e, mes esame patenkinti darbu, kurį atlikome Ir e, tai atlikta padedant kolegoms ir tikiuosi, kad šiandien sėkmingai baigsime tą darbą. Dabar jau galima pereiti prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis, balsuojame. Baigiame patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisinis pasiūlymas numeris vienas. Taip pat regionų e, pasiūlymai nuo antrojo iki penktą. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinti. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Regi. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Balsuojame. Ačiū. Baigiame. Patvirtintas. Kompromisas numeris 8. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis kompromis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Septynioliktasis pakeitimas. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 22 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23 pirmoji dalis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 24. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 26. Pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas žodžiu 27. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 28. E, Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 29. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 30. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 31. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 32. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 35. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 36. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25 balsavo už, 2 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Sveikinu poną Koculino. Taigi, baigėme. Susitiksime kovo, kovo 25 dienos posėdis neįvyks. Kita kartą susitiksime balandžio 26-3 val. po pietų. Posėdis baigtas.